Jeg kommer til at tale dansk, så derfor vil jeg opfordre... I will speak Kalbėsiu daniškai. Tai raginu visus užsidėti ausines. Sveiki susirinkę į peticijų komiteto posėdį. Matau, kad iš 44 narių dabartinių. Anksčiau, ankstesnė kadencija šio komiteto veikloje dalyvavo tik šeši, taigi turėsite pakankamai greitai viską išmokti. Noriu pasakyti, kad mūsų komitete dirbti labai įdomu, tol kol mes e, atitinkame savo piliečių ir balsuotojų rinkėjų lūkesčius. Mes e, peticijų komitete privalome užsitikrinti rinkėjų piliečių pasitikėjimą ir iškilti aukščiau už partinį ir nacionalinių interesų, virš šių interesų noriu jūs paraginti taip elgtis dirbančiame komitete, kadangi mūsų komitetas užtikrina viso parlamento legitimumą, kadangi palaiko tiesioginius ryšius su piliečiais. Prašau visų dalyvaujančių posėdėje užsiregistruoti tam, kad žinotume, <clears throat> kiek dalyvauja komiteto narių turinčių balso teisę. Taigi dabar prašau visų e, įdėti savo balsavimo korteles į balsavimo įrangą ir paspausti bet kokį mygtuką tam, kad galėtume žinoti, kiek e, yra komiteto narių ir ar tinkamai veikia balsavimo įranga. Galima atlikti bandomą balsavimą. Ar visi turite su savimi balsavimo korteles? Ja, okay. Vi skal, vi, der skal være Der skal være 10 medlemmer fra EPP. Der skal være... Posėdėje turi dalyvauti mažiausiai 10 e, Europos Liaudės partijos atstovų. Ar tiek turime? Taip pat reikalingi 9 socialistų ir demokratų nariai, 3 ECR frakcijai atstovaujantis, 3 ALDE atstovai trys GUE NGL, trys žaliųjų nariai, bei du EFDD frakcijos ir vienas ne prisijungęs parlamento narys. Ar tiek turime? Vienas komiteto narys neturi su savimi balsavimo kortelės. Taigi, pirmiausia, turime išsirinkti komiteto pirmininką. Noriu paklausti komiteto narių, ar turite pasiūlymų dėl kandidatų į komiteto pirmininkus. Prašau prisistatyti. Aš siūlau Eleanor Ivy. Ačiū. Ar yra kitų pasiūlymų? Noriu pasiūlyti Cecilijos Vikstrom kandidatūrą. Ar abu kandidatai sutinka būti renkami į komiteto pirmininkus? Ačiū. Taigi galime pradėti balsuoti. Atsiprašau. Norėjau tik tai pranešti, kad diskusijos nebuvo numatytos darbo tvarkėje ir mm, galėsime skirti tik dvi minutės kiekvienam kandidatui prisistatyti. Labai ačiū. kandidatuoju šio komiteto pirmininkės. Norėčiau kolegų paklausti, ar jūs manote, kad Europos parlamento nariai privalo tarnauti piliečiams. Aš buvau išrinkta pasitelkus internetinį balsavimą, eksperimento tvarka ir labai džiaugiuosi, kad e, dabar galėsiu atitinkamai atlikti savo misiją atstovaudama piliečių interesams. Norėčiau todėl prieš e, šį balsavimą visiems pranešti, kad buvo pažįsta Dehonto sistema Europos parlamente, kurią pasitelkus buvo <clears throat> užtikrinama galimybė atstovauti Europos parlamento valdymo struktūrose mažesnėms partijoms. Tokiu būdu didesnės frakcijos, kurios prieštaravo galimybei mažesnėms frakcijoms turėti savo atstovų valdymo struktūrose, susitarė iš anksto, ir uh, užkirto kelią mažesnėms frakcijoms ir jų atstovams užimti šias pareigas. Ir aš kalbu savo frakcijos vardu ir penkių žvaigždžių politinio judėjimo vardu. Ir e, tokiu būdu manau, kad e, buvo elgiamasi nemoraliai ir buvo bandoma pateisinti oligarchinę sistemą. Ir noriu paklausti, dėl kokių priežasčių mes buvome dabar taip nubausti. Ir norėčiau išgirsti jūsų atsakymą. Šios balsavimai reiškia e, žingsnį atgal, e, e, reiškia demokratijos silpnimą. Aš tikiuosi, kad tokių žingsnių ateityje nesulauksime daugiau ir nebus jie naudojami siekiant pakengti penkių žvaigždžių judėjimui ar FDD frakcijai. Pone Vikstrim žodis, ačiū ponė pirmininkė. Džiaugiuosi ir, ir jaučiuosi pagerbta, galėdama kandidatuoti į šios svarbaus komiteto tarnaujančio piliečiams pirmininkės. Aš nenoriu dabar skelbti jokių pareiškimų, aš galiu pažadėti viską išskyrus Galiu pažiūrėti tik vieną dalyką, kad būsiu garbinga pirmininkė, garbinga tarpininkė atstovaujanti visiems komiteto nariams ir visi, kurie norės siekti tikro tarpusavio dialogo tarp mūsų kaip žmonių, kaip e, politikų, e, tiesiog išrinktų šio parlamento narių. Tai aš stengsiuosi dėti visas pastangas, įsiklausydama į visus kolegas, kokioms politinėms partijoms jie bet atstovautų. Ačiū. Ačiū. <clears throat> Prieš pradėdami balsuoti. Dar noriu pranešti, kad GUE frakcija <clears throat> yra pasikeitimų. Balsuojant Mary Neil Pionę pavados an uh, Dželika Pelinė, Kufarafai, pavaduoja Haslikamp. Takis Hačidžioko yra uh, pavaduojamas ponios Pelėma Lopės SRD frakcijoje. Miriam Dalį pavaduojama Lena Mici ECR frakcijoje. Ar Vojcekovs Jį pavaduoja Heninas. Tiksliau Vadžiagovskis Heniną pavaduoja. Ir teskime dabar angliškai. Noriu dabar paaiškinti, kad tie, kurie balsuos už ponę Evi, turi spausti žalią mygtuką, tie, kurie balsuos už Ceciliją Vikstrom, turi spausti raudoną mygtuką ir dabar pradėkime balsavimą. Dar kartą pakartoju. Pagal anksčiau pasiektą susitarimą pirmininkų suėgoje e, balsavimas turi vykti taip. Tie, kurie bals, nori balsuoti už ponę Evi, turi spausti žalę mygtuką, tie, kurie nori balsuoti už ponę Vikstrim, turi spausti raudoną mygtuką. Ar dabar suvokite viską, kaip vyksta? Buvo problemų su vertimu, tačiau atrodo, kad dabar viskas išaiškėjo. Taigi pradėkime balsuoti. Yeah. Still five people to vote. Still five people to vote. Has everybody voted now? Ar visi balsavote? Has anybody not voted? Dar kas nors nebalsavote, tuomet balsavimą baigsime. Matote balsavimo rezultatus, tai reiškia, kad Cecilija Vikstrom tapo mūsų komiteto pirmininkė. Prašau atvykti užimti pirmininkės vietą. Thank you very much. Thank you. Dėkuoju už pasitikėjimą balsuojant. Pone Įvy, norėčiau pasakyti, kad kartu sukursime puikaus bendradarbiavimo, pasitikėjimo ir pagarbos atmosferą. Aš dar kartą norėčiau pasakyti, kad laikau savo pareigą bendradarbiauti vis, su visais jumis, nepriklausomai nuo jūsų kilmės, nuo jūsų politinės frakcijos. Aš būsiu tikrai sąžininga tarpininkė. Šis komitetas yra ypatingas, kaip kolegė Aukin ką tik minėjo. Ir būtent jame mes turime sukurti abipusio pasitikėjimo klimatą ir nutiesti tiltus link mūsų piliečių visose 28 valstybėse. Taigi tęskime darbą mūsų bendram tikslui, tikslui, kurio šis komitetas gali pasiekti. Aš esu įsitikinusi, kad mes puikiai bendradarbiausime siekdami visiems mums naudingo rezultato. nors nesame gimtakalbiai, kalbantis angliškai, ne visų mūsų anglų kalba vienodai gera, bet vis dėlto mes galime kartais pasikliauti anglų kalba ir mums neprisireiks tada vertimo. Todėl aš norėčiau vesti dabar šią posėdžio dalį angliškai. Mes rinksime vicepirmininkus. Turėčiau paskelbti kandidatus, kolega Akar. Aš siūlau Helen Anelora Ivy. Mr. Jar. Kolega Jar. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padink, padink, pasveikinti Jūs išrinkus. Pirmininkė, aš manau, kad mes padirbėsime visų mūsų piliečių labui. EPP frakcijos vardu mes siūlome kandidatę, kandidatą te Estera Fergut. And further, more Ar dar būtų siūlomų kandidatūrų? So it's green for Mrs. Evie and red for miss. Taigi, už įvį balsuojame spausdami žalią mygtuką ir raudoną už Esterą Faragut. Okay, the vote is open. Balsuojame kortelėmis. Has everybody voted? Ar visi balsavote? Can we then close the vote? Ar galime baigti balsavimą? Rezultatai štai kokie. 31 balsavo, 10 nuspaudė žalę mygtuką Eivi ir 20 Estarą Faragut. Taigi sveikiname Esterą Faragut. Prisijunkite prie mūsų. So, now we need to, to... Dabar rinksime antrąjį vicepirmininką, kolega Jar. EPP frakcijos vardu siūlyčiau Roberta Mitsolo kandidatūrą į antrosios vicepirmininkos postą. Aš siūlau Eleonor Evi. Taigi žalias mygtukas už Metsolą, raudonasis už ponę Įvį. Balsuojame. Now the vote is closed. Baigiame balsuoti. 20 Metsola, 11 už ponę įvykį. Taigi, ponė Metzola yra išrinkta antraja vicepirmininkė, jos salėje nėra šiuo metu. Dabar rinksime trečiąjį pirmininko pavaduotoją. Kokie būtų pasiūlymai? Eleonora Įvi siūloma antrąją kandidatę, prieš tai buvo pasiūlyta kita kandidatė, tačiau, kadangi pasiūlymas nuskambėjo ne į mikrofoną, tai buvo ponė Mici ir antrąją kandidatę yra pasiūlyta Įvi. Balsuojame. The vote is closed. Baigime, balsavimas nesikeičia, kaip ir anksčiau. Eleonora Įvy yra siūloma kandidate į ketvirtąjį vicepirmininko postą. Kolega Jar. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad EPP nekalta, kad ją išrinko stipriausią frakciją parlamente. Paul Čekį siūlome mes į ketvirtąjį vicepirmininko postą. Thank you, Mr. Jar. Dėkojame kolegai Jar. Balsuokime. Ar yra dar daugiau pasiūlymų. Taigi, pirmas kartas, kai mes tiesiog pažeidžiame parlamento tradicijas ir taisyklės. Nors politinės frakcijos kandidatas atitinka visas sąlygas, vis dėlto jisai yra atmetamas. Iki tol tokios praktikos nebuvo. Ir dabar mes manome, matome, kas atsitiko. EPP teigia, kad yra didžiausia frakcija ir sako, dėl to mes turi būti renkami. Aš manau, kad tai yra paskutinis kartas, kai mes laikomės būtent tokios taktikos šiame komitete. Okay, that was a statement. Thank Dėkojame už jūsų pareiškimą, o dabar balsuokime. Kas dar pagėdauja kalbėti? Prašau. ECR frakcijos vardu norėčiau pasakyti štai ką. Dviejuose komitetuose mes pasiūlėme kandidatus. Metodo DONT, į kurią έχει αποφασιστεί. Kandidatus iš penkių žvaigždžių judėjimo ir visi kandidatai, abu kandidatai buvo atmesti. O dabar matome šiame komitete, kad mūsų kandidatė taip pat yra atmetama, o EPP atstovas sako, kad apskritai kad buvo laikomasi Dehonto metodu. Aš manau, kad mūsų atstovai tiesiog yra nustumiami į šalį ir penkių žvaigždžių judėjimo atstovai tiesiog yra ignoruojami. Okay, thank you for that statement. Σας ευχαριστώ. Dėkojame už šitą pareiškimą. Dabar teks balsuoti. Du kandidatai. Palzaki, žalias mygtukas ir ponė Įvi, raudonas mygtukas. Balsuojame.